matome tai ne tik kaip savo užduotį, bet taip pat ir džiaugiamės dėl to, kad galime dirbti šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Gerbiami parlamentarai, gavome šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos temą, kurią nagrinėjame šį vakarą. Diskusijos baigtos, balsavimas vyks rytoj apie pietus. Kita tema, kurią šiandien aptarsime, tai žodinis klausimas Europos komisijai dėl aviacijos veiklos įtraukimo į šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemos bendryjoje. Suteiksiu žodį šio klausimo autoriams ir pradės diskusiją. Pirmiausia, ponas Lyzė, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Mėly kolegos, 2008 metais po intensyvių dėrybų pasiekėme tai, kad aviacijos sektorius būtų įtrauktas į šiltnamą efektą sukeliančių duomisijos leidimų sistemą. Aš buvau pranešėjęs tą temą dar taip pat keli šešėliniai pranešėjai su manimi dirbo. Tačiau nenorėjome tuo e, piktinti aviacijos sektorius, bet tiesiog atsižvelgti į problemą, su kuria susidurėme. Nuo 1990 metų aviacijos sektoriaus išmetimai padidėjo dvigubai. 1997 metais e, Kyoto protokole buvo numatyta, kad bus įpareigojimą atitinkami perduoti ir į ką organizacijai, tačiau vis dar taip neįvyko. Mums yra svarbu, kad jeigu yra kuriamas koks nors teisės aktas, tai aviacijos įmonės vykdančios skrydžius į ES oro uostus arba iš jų išvykstančius įsitrauktų į sistemą, nesvarbu, ar tai būtų europiniai um, aviacijos sektoriaus dalyviai ar iš um, Junktinio Amerikos valstijų. Tai yra labai svarbu siekiant veiksmingos sistemos veikimo. E, Europos parlamentas jau yra padaręs nemažai nuolaidų palyginti su savo ankstesniu pasiūlymu. Dėl to labai svarbu tai aiškiai pasakyti ir trečiosioms šalims, kad nenorime keisti sustarimo, nes mes dalyvaujame bendro sprendimo prieimimo procese. Tačiau kaip tik e, prieš kitą savaitę prasidedant e, Generaliniai asamblėjai KAO, um, manau, labai svarbu, kad mes patikintumėm dar kartą, jog esame nusteikę ryštingai ir dėl to reikėtų politinės paramos mūsų darybininkams ir taip pat komisijos nariui ponui Kalas ir pirmininkaujančiai valstybei. Manyčiau, JAV pozicija yra ypatingai um, yra tokia, kuri, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, kadangi e, prezidentas Obama nuolatos e, kalba apie tai, kad prisijungs prie įsipareigojimų. Tačiau tokiu atveju e, Waxen ir Markiai e, įmonės veiksmai taptų netgi nelegalūs. Tad man kyla klausimas, kaipgi iš tiesų JAV vertins šį klausimą. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį Matijas Grotė, trims minutėms prašau laikyti skirto laiko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Likus valandai iki vidurnakčio štai susirinkome kalbėti apie klimato kaitos problemas. Galbūt nepakankamas dėmesys bus skiriamas šiam klausimui, bet visgi klausimas svarbus ir Dėl to norime iškelti klausimą, kaip komisija ketina elgtis dėrybų su įkau metu. Kaip ir ponas Lyza jau ką tik e, nušvietė, mes e, šiuose rūmose labai intensyviai dirbome dėl to, kad aviacijos sektorius būtų įtrauktas į e, priekybos emisijos leidimai sistemą. Maničiau, mūsų pozicija turi būti aiškiai išsakoma ir išorės dėrybų metu, na, o dėl ICAO, dėl emisijų aviacijos sektorių, sektoriuje mažinimo, tai laiko buvo investuota į tą klausimą tikrai daug, bet rezultatas praktiškai nulinis. Dėl to savo pasiūlymo, kuris didžiąją daugumą buvo patvirtintas Europos parlamente, turėtumėm nekeisti ir toliau ginti ir tartotinėje arenoje. Nuo 2012 metų pradės veikti Europoje ši sistema ir taip pat įtraukėme į ją ir trečiasią šalis. Tai yra, jeigu skrydis atvyksta iš JAV ir, ir lėktuvas leidžiasi Europos Sąjungo, tuomet turi ta aviacijos įmonė prisidėti ir prie čia veikiančios sistemos. Jeigu norime rimtai paskatinti šios sistemos veikimą, tai turime galvoti, pavyzdžiui, apie tokius būdus kaip mokesčių numatymą, e, kas yra transporto, e, kelių transporto srityje, tačiau dar nepasiekta aviacijos sektoriuje. Tuomet antras geriausias sprendimas būtų dalyvavimas e, emisijos leidimų sistemoje kartu su trečiųjų šalių taisykle. Jos turi būti įtraukiamos į sistemą ir tą, turi, tą mintį turi paremti tiek komisija, tiek taryba, kurios atstovų dėje čia salėje nematome, tačiau tikiuosi, kad darybų metu taryba šią poziciją gins. JAV e, ir Obamos vyriausybė tikrai daug žadėjo, kalbant apie klimato kaitos aspektus, tačiau kol kas realių darbų nematyti. Tad e, dabar JAV eilė pagaliau rimtai parodyti, jog ji ketina simtis įsipareigojimų ir prisiderinti prie numatytų klimato kaitos tikslų. Žinome, kad Kopenhagoje susitikimas sužlugo, rezultatų nepasiekta ir baiminosi tuo, kad ICAO susirinkime e, taip pat nebus pasiekta rezultatų dėl atitinkamų susitarimų galiojančių ICAO viduje. Ir klausimas komisijai, jeigu visgi nebus pasiekta, kad aviacijos sektorius dalyvautų sistemoje, tai ar komisija pasirengusi dėrėtis toliau su IKAO, kaip jį ketina tą daryti ir kaip komisija ir, ir taryba ketina suformuoluoti savo poziciją. Labai ačiū. Pone Grotė, mes ir taip jau vėluojame, taigi prašau visų kalbėti pagal jums skirtą laiką. Toliau ponas Krameris, dvi minutės diskutieren heute leider hier eine. Deja, mes šiandien kalbame apie sužlugusią strategiją. Tai jau, buvo, taip jau buvo tada, kai mes nus, patvirtiname šią direktyvą, nes buvo asmenų kėlusių klausimą, ar sistema išbaigta, kad mes nepasikonsultavę su trečiosiamis šalimis ketiname jas priversti dalyvauti sistemoje. Ir štai tokia ir yra dabar susidariusi padėtis. Um, nepakanka tiesiog sukandus dantis eiti į dėrybas, pavyzdžiui, kaip kad buvo Kopenhagoje ir galvoti, kad pasiseks. Panašiai bus ko gero ir su dėrybomis į KAO. Kaip komisija įsivaizduoja dėrėtis? Aš turiu keturis konkrečius klausimus ir su nekantrumu lauksiu atsakymų. Taigi, ką planuoja komisija, jeigu e, trečiosios šalis arba jų aviacijos sektoriaus įmonės tiesiog atsisakys dalyvauti sistemoje? Antra, kokios priemonės numatytos siekiant įtraukti mm, aviacijos įmonės į šią sistemą ir gyvendinti numatytas priemonės? Trečia, kai, kaip komisija ketina, pavyzdžiui, elgtis tais atvejais, kai aviacijos įmonės nuspręs nedalyvauti sistemoje, ar yra kokiu nors priemonių atimti joms aviacijos leidimus ir kaip bus deramasi su trečiosiamis šalimis. Ir tokiamis, kurios, pavyzdžiui, kreipiasi į teismus dėl to, kad nenori dalyvauti šioje sistemoje, kurią mes esame numatę. Ką mes tada darysime? Turime diskutuoti e, apie tai, aišku, kaip elgsimės į KAO dėrybose. Tačiau tai jau yra antrailis klausimas, nes tai yra tiesiog įvairių pasaulio valstybių vyriausybių e, susirinkimas, kurios tos vyriausybės turi kiekviena savo interesus. Tad mano klausimas komisijai, kaip iš tos aklavietės išbrisime, kaip įgyvendinsime jau patvirtintą teisės aktą, kuris iš esmės net negali būti įgyvendinamas turint omenyje dabartinę situaciją. Ačiū toliau, ponia Hasi, dvi minutės. Kolegos, aviacijos emisijos padidėjo daug greičiau negu bet kurioje kitoje srityje. Apie tai jau kalbėjo kolega, kuris sakė, kad per 20 metų emisijos padvigubėjo. Jeigu kitose sritise CO2 emisijos mažėja, tačiau aviacijoje jos e, didėja. Ir po 20-30 metų e, aviacija išnaudos visas e, emisijų kvotas, kitoms sritims nieko neliks. Kijoto protokolas buvo pasirašytas tam, kad būtų galima skurti pagrindą sumažinti CO2 emisijas. To nepavyko padaryti. Ir aišku, mes norime, kad sistema būtų pasaulinė. Tačiau ES priekybos sistema pati turi pasaulinę įtaką. Tad ir skrydžiai išvykstantis ir atvykstantis į Europą sudaro nemažą pasaulinės aviacijos e, dalį, todėl neturėtume nusileisti JAV spaudimui, e, nors, aišku, turime tokį spaudimą pasmerkti. Mes, aišku, užjaučiame prezidentą Obamą, užjaučiame jį dėl e, jo problemų, nes jam iš tikrųjų labai sunku E, priversti kongresą ir senatą patvirtinti bet kokius teisės aktus klimato kaitos rytyje. Tačiau negalime, kad e, jungtinių valstybių veiksmai prieštarautų mūsų tikslams mažinti CO2 e, emisijas, dėl ko esame vis tiek sutarę bendru, bendrai turime laikytis visų sprendimų, jau esame, kuriuos jau esame prieėmę. Ačiū, sako pirmininkė. Komisarė Hanai, jums žodis. Frau Prezidentin. Um... Ähm, Pone pirmininkė, ačiū taip pat ir mano kolegės Koni Hildegard vardu, kuri, mano manimu, jau labai aiškiai yra pasisakiusi šiuo klausimu anksčiau. Koni Hildegard dėja negalėjo dalyvauti šios dienos posėdyje, kadangi šiuo metu yra New York'e. Kaip žinote, ICAO asamblėje posėdžiaus nuo spalio 28 iki 30 dienos ir klimato kaitos problemos yra įtrauktos į darbo tvarkę ir dėje kol kas dėryboms pasirengimas um, vyksta vangiai. Mes esame numatę, kad emisijos turi mažėti ir aviacijos sektorija, tačiau nėra dar numatytas joks konkretus tikslas. Nuo 1990 metų aviacijos sektoriaus emisijos beveik padvigubėjo ir toliau, ko gero, didės. 2020 metais skaičiuojama, kad jos padidės netgi 70 procentų lygnant su 2005 metais. Tad galima kalbėti netgi apie, procentą, apie padidėjimą 400-500 procentų lyginant su 1990 metais. Nuo to laiko, kai Europos parlamentas ir taryba 2008 metais nusprendė nuo 2012 metų įtraukti aviacijos veiklą į emisijos leidimų sistemą, aišku, jog su to bus susijusios taip pat ir trečiosios šalis ir jų įmonės. Visos šalis turi prisidėti prie um, sistemos, nebent būtų taip, kad trečiosiose šalyse yra taikomos panašios emisijų mažinimo priemonės. Komisijos pozicija busimoms dėryboms ICAO buvo patvirtinta tarybos um, štai, štai tokia. Pirmiausia, sumažinti, numatyti įsipareigojimą sumažinti emisijas 10 e, procentų lyginant su 2005 metais iki 2020 metų. Taip pat numatyti priemonės dėl emisijų mažinimo, būtent pačios IKO viduje. Taip pat yra numatyta jog galima trečiosiams šalims taikyti išimtis, jeigu jos pačios taiko panašias priemonės kaip ir ES. Be abejo, ES yra kitos nuomonės nei Junktinės Amerikos valstijos ar kitos IKO narės. Mes norėtumėm Mes nenorėtumėm, kad būtų e, priimta atitinkama rezoliucija, kuri e, eitų praktiškai prieš vis, mūsų visų numatytus tikslus. Tačiau manome, kad visgi mūsų sistema yra svarbus indėlis į e, klimato kaitos iššūkių sprendimą ir negalime leisti, kad e, šiems tikslams priešintųsi kitos valstybės. Tačiau negali būti ir taip, kad būtų sukūriamos prastesnės sąlygos e, mūsų įmonėms veikti pasaulinėje rinkoje, kadangi tai vėlgi netiesiogiai pakenktų mūsų klimato kaitos rytyje išsikeltiems tikslams. Taigi abipusis um, sustarimas ir pripažinimas yra tas burtažodis, kuris turėtų būti esminis tarybų metu. Negalime sutikti su e, tokiu rezultatu, kuris e, pakenktų ar neleistų pasiekti mūsų numatytų tikslų. Mes esame už globaliai numatytą tikslą ir už ilgalaikę ir tausę politiką, kuri padėtų mažinti emisijas aviacijos sektoriuje. Ačiū komisijos nariui. Dabar suteikiu žodį politinių frakcijų pasisakant, vardų pasisakantiems e, parlamento nariams. Pirmiausia, ponas Alhadravi, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė, kolegos, komisarė. Dėkoju už aišku atsakymą ir už aiškę poziciją. Manau, kad parlamentas Šis parlamentas turi pasiūsti labai aišku signalą, turime pritarti, paremti komisijai. Ar mes manytume, kad komisija, e, direktyva siekia per daug, ar ne, ar viskas yra per vėlų, ar per anksti. Nes, bet direktyva yra patvirtinta tarybos ir parlamento, yra teisės aktas ir ją reikia vykdyti. Komisaras e, tai taip pat turi daryti direktyvą, aiškiai viską sako, tai yra, cituoju, nuo sausio 1-2012 metų visi skrydžiai nusileidžiantis Europoje ir išskrendantis iš jos ir bet, bet, bet kokį oro, oro uostą ES turi ir yra, jiems yra taikama ši direktyva. Atvykstantis skrydžiai ir išvykstantis skrydžiai, visi pakliūna iš šios direktyvos taikymos rytį. Galbūt yra trečių šalių, kurios abejoja tokia sistema, tačiau neįmanoma, kad trečiosios šalis mokėtų tik už skrydžius į vieną pusę. Tai pakenktų konkurencijai tarp e, oro linijų, tokia interpretacija negalėjama. Turime jiems pasakyti, kad jų bendrovės gali tik tai tikėtis išlygos, jeigu taikys tokias pat ar panašias priemonės. Taigi iš tiesų mes e, ne, nesiekime gauti papildomų pajamų. Jeigu visi tą patį darytų, tai mes uždirbtume mažiau. Tačiau mes pagerinsime savo galimybę siekti tikslo mažinti CO2 emisijas. Todėl mūsų amerikiečių draugai ir kiti, kurie teisinėmis priemonėmis ar kitais būdais, kitais manevrais kavo bandys išvengti šios sistemos, geriau turėtų pateikti konstruktyvių pasiūlymų, kad galėtume pasiekti pasaulinį susitarimą ir viską daryti vienodomis sąlygomis pagal vienodas taisyklės, taisyklės ir galėtume tuo pat metu siekti ilgalaikių tikslų ir skurtume ilgalaikius pagrindus aviacijos veiklai. Diskusija, kuri yra paskutinėse etapuose, rodo, kad komitetas gali teikti pasiūlymus kad kokie, bet kokie netitikimai e, būtų pašalinti. Tai rodo, kad susitarimas dėl kurio buvo daromasi, e, numato tokią sistemą. Taigi, aš paprašau laikytis savo pozicijų ir aiškiai pasakyti, kad trauktis negalime. Ačiū. Dėkuoju, ponė Alkadravai. Toliau kalbės ponas Krameris žaliųjų frakcijos vardu. Suteikiu Jums pusantros minutės. Ačiū, Gerbiamas komisijos nariai, ačiū už aiškius žodžius ir tikiuosi, kad jų ir laikysitės darybų metu, nes Kopenhaga žlugo be kita ko ir dėl to, kad ES neturėjo savo tikslų, tiesiog žaidė e, žaidimą Mikado, neturėjo aiškių tikslų, štai ir pralaimėjome. Dėl to dabar turi būti kitaip, turi būti aiškus išsikeltas tikslas ir pozicija suformuoluota. Žinome, kad emisijų prekybos taršos leidimais sistema um, buvo um, suformuluota tam, kad būtų um, sumažinamos išlakos e, ir kad būtų išsprendžiama problema dėl mokesčio už aviacijos kūrą. Tačiau reikia visgi pasakyti, kad um, galime pagrasinti to mokesčio pakartotiniu įvedimu, jeigu bus uh, ir toliau dar uh, problemų ir nebus jungiamasi prie sistemos. Ir mokė, mūsų mokesčių mokėtojai ir toliau um, remia aviacijos įmonės. Mes turime už uh, jų išlaidas mokėti. Tarkime, gelžinkelių sektoriuje iš karto jau po valandos įvykus kokiam nors kelionės nesklandumui galima atgauti e, pinigus, kompensaciją aviacijos sektoriuje. Tai vyksta per tris valandas, taigi tai yra tiesiog neproporcingi skirtumai tarp, tarp transporto sričių, kurie turėtų būti panaikinti. Dėkuoju, ponė Kramerį. Dabar bus kalbantis savo ruoštų. Pirmiausia, ponė Tikau, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulio ekonomika vis labiau priklauso nuo aviacijos sektoriaus. Dėl to vyko taip, kad 2005 metais 25 procentai CO2 emisijų buvo skelti būtent aviacijos sektoriaus. Be abejo, mokslininkai išranda naujo pobūdžio motorus ir taip toliau ir panašiai, galima mažinti emisijas ir e, A380 modelio lėktuvo sąnaudos yra 1080 litrų kūro vienam keleiviui 100 km. Europos Sąjunga derasi dėl sustarimų, pagrindų sustarimų su trečiosiomis šalimis, dėl įvairių aviacijos sektoriaus aspektų. Ir e, vienas iš pavyzdžių yra ES sustarimas su Kanada. Manyčiau, kad tose sustarimuose labai aiškiai turėtų būti pasakoma, jog poveikis klimato, klimatui turėtų būti kiek įmanoma e, mažesnis. 20 penktam A straipsnėje tinkamos direktyvos yra aiškiai pasakoma, kad įtaka ar poveikis aplinkai turi būti išlaikomas minimalus ir turi būti atitinkamo trečioje šalyje galiojančios nuostatos šioje srityje. Tad noriu, gerbiamas komisijos narys, išgirsti, kokie yra tie sėkmės atvejai, apie kuriuos galėtumėte papasakoti. Ir taip pat direktyvos 2801-25a e, straipsnė numatyta, kad įmonės imasi visų priemonių, kad e, būtų mažintos emisijos aviacijos sektoriuje. Turint omenyje šias nuostatas komisija turėtų peržiūrėti, ar e, dabartinio teisės akto nereikėtų apskritai peržiūrėti ir pakeisti. Dėkuoju, dabar kalbės Taylor. Pusantros minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie šio klausimo Man atrodo, kad nepriimtinas tas faktas, kad JAV, Kanada ir Meksika kvestionuoja aviacijos sektoriaus įtraukimą į ES emisijų leidimais, prekybos emisijų leidimais sistemą. Nuo 2012 metų numatyti tikslai yra pakankamai kuklus, lyginant su tuo, kad galėt, ką galėtume ir turėtume pasiekti. E, pavyzdžiui, šiam sektoriu toliau bus galima perimti CO2 kreditus iš kitų sektorių. Ir viršutinė emisijų riba toli gražu nėra labai jau griežta lyginant su to, kas numatyta kitose sektoriuose. Aviacijos įtraukimas į priekybos sistemą yra bent jau žingsnis teisinga kryptimi ir tai bus užpildyta spraga, kuri iki šiol egzistavo CO2 emisijų valdymo e, sistemoje. Ir teršėjas moka, tas principas turėtų būti taikomas visiems. Taip pat turėtume mm, ir numatyti e, tvarką, kuri nepadė, neleistų kitams valstybėms narėms e, mūsų sistemų sugriauti. Mes turėtume aiškiai pareikšti, kad kitos valstybės turėtų gerbti ES teisę ir tai patvirtinti į kau diskusijose. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Balčytis kalbės pusantros minutės, prašau. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi transformuoti savo ekonomiką, kad ji efektyviai naudotų energiją ir jos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai būtų nedideli. Aviacijos sektoriaus įtraukimas į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą yra svarbus žingsnis siekiant sumažinti orlaivių neigiamą poveikį klimato kaitai. ypač svarbu kad ši direktyva taip pat bus taikoma ne tik europos sąjungos oro linijoms bet ir trečiosiose šalyse registruotoms oro bendrovėms vykdančioms skrydžius į sąjungos oro uostus. tai leis išvengti konkurencinių iškraipymų ir pagerinti ekologinį veiksmingumą. tokie sąjungos esminiai įsipareigojimai kaip kova su klimato kaita neabejotinai reikalauja koordinuoto ir solidaraus sąjungos veikimo susitarimas su trečiųjų šalių oro vežėjais turi skatinti optimalią sąjungos sistemos ir šių šalių taikomų priemonių sąveiką užtikrinant tinkamą konkurenciją ir teršalų mažinimą. todėl būtų naudinga kad komisija imtųsi ne tik koordinuojančio vaidmens bet ir užtikrintų trečiųjų šalių naudojamų priemonių atitikimą direktyvos reikalavimams. ačiū. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα είμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, ο κύριος O dabar eisime prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Kelė ir Marinesko paprašė žodžio. Po, pirmiausia, ponas Kelis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Visą tai, kas šiandien vakare buvo aptarta, iš tikrųjų išgirdome ypatingų faktų. Emisijos iš aviacijos sektoriaus didėja ir ta tendencija toliau išlieka Indija, Kinija, Rusija kitas besivystančios šalis e, vysto aviacijos sektorių ir emisijos didėja. Ir e, didėjant lais vis e, intensyviam judėjimui tarp šalių ir darbuotojų judėjimui, e, besivystant ekonomikai, emisijos irgi didėja. Tad aš norėčiau paklausti, kokią politiką komisija numačiusi mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje ką ketiname nuveikti, pavyzdžiui, elektrinių variklių e, srityje, e, tam tikrų pastatų savybių gerinimų. Man atrodo, kad tai yra ateities kryptis, kuris turėtume dirbti. Dėkuoju dabar ponas Marinesku vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aviacijos sektoriaus įtraukimas į prekybos emisijos leidimai sistemą yra labai svarbus kovojant su klimato kaitos poveikiu. Mes turime e, veikti globaliai. Nuo 2012 metų įsigaliosiantis principas bus labai veiksmingas šiuo atžvilgiu ir skatinti trečiasias šalis dalyvauti sistemoje yra labai svarbu, jeigu jos vengs dalyvauti sistemoje, tai iškraipys aviacijos sektoriaus, mūsų aviacijos sektoriaus konkurencingumą. Dėl to turime pasiekti pasaulinį susitarimą, kad CO2 emisijos būtų mažinamos visur aviacijos sektorijoje. Dėl to komisija turi daryti viską, kad ši direktyva privaloma tvarka būtų taikoma visoms aviacijos įmonėms, nes tik tokiu būdu galime pasiekti bendro Europos dangaus veikimą. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, pritariu Jums, joks būtina mažinti emisijas. Jeigu norime numatyti konkrečias taisyklės, svarbu, kad tos taisyklės būtų taikomos. Jeigu kolegos iš JAF nenori jų taikyti, reikia toliau kalbėti su jais, vystyti dialogą ir siekti, kad mes tuos teisingus tikslus galiausiai įgyventintume. Aviacijos įtraukimas į priekybos emisijų leidimai sistemą nebus jau tokia didelė našta aviacijos sektoriui ir jie tikrai galės ją pakelti. Reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip kitos transporto rūšis taip pat prisidėtų prie emisijų mažinimo ir kiek jie prisideda, tiek ir aviacijos sektorius turėtų prisidėti. Dėkoju ponui Paškai. Dabar suteiksiu galimybę Hanui išbaigti diskusijas. Prašom. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Debatte. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai diskusija parodė, kad parlamentas nori paremti ambicingą komisijos poziciją į KAO darybų metu, už tai dėkoju, bet nieko kitą ir nesitikėjau. Tačiau taip pat reikėtų atsižvelgti ir į kitus e, aspektus, kurie buvo paminėti diskusijų metu. E, atkreipsiu ponios Edegard dėmesį į tai ir pono Kalas kurie dalyvaus darybose. Na, o dėl iškeltų klausimų, tai tiek, kiek galėčiau atsakyti spontaniškai. Galbūt pasakysiu tik tiek, kad komisija be abejo įgyvendina, siekia įgyvendinimo visų teisės aktų, kuriuos patvirtina taryba ir parlamentas, o šiame teisės akte numatyta taip, kad e, sistema galioja visiems, nepaisant registracijos e, vietos. E, vadinasi, pavyzdžiui, JAV gali taip pat prašyti nemokamų taršos leidimų pagal mūsų sistemą. O kaip paskutinė priemonė yra numatytas draudimas um, vykdyti skrydžius, jeigu įmonės nepaiso iškeltų reikalavimų ir komisija be abejo rems valstybės nares um, siekiant joms tuos draudimus įgyvendinti esant būtinybei. Uh, tikrai nuodugniai esame e, ištyrę šį teisės aktą, tad e, ir mm, Teisingumo teismas tik patvirtintų e, mūsų interpretaciją. Ir dar leiskite aiškiai pasakyti, kad komisija nesutiks su tokiu rezultatu, kuria remiantis nebūtų paisoma 2008 metais parlamento didžią daugumą 640 balsų patvirtinto dokumento. Tikrai mes dėsime visas pastangas, kad taip nenutiktų. Ačiū. Ačiū komisarui, to baigiame diskusiją šio klausimu.